ir ekonominių požiūrį neprintina situacija tęstusi. Ačiū. Prieš pietų pertrauką turiu paskelbti dar vieną pareiškimą. Alde frakcija manęs paprašė pono e, Vincenzo Jovinį paskirti biudžeto kontrolės komitetą ir jis jame pakeistų Jean Mariją Ūgijas, kuris taptų transporto ir turizmo komiteto narių, kuriame pateiktų pono Jovinio. Niekas neprieštarauja, taigi pritarėme šiam prašymui.